Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Ponios ir ponai, prašyčiau visus susėsti į savo vietas. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt. Norėčiau imtis kito darbo tvarkės punkto. Rusijos priekybos ir, galima sakyti, energetikos politika bei mm, jos panaudojimas prieš kitas valstybės, šiuo atveju Ukraina, bet ne vien tik tai Ukraina. Klausantis pareiškimų atkeliaujančių iš Maskvos ir žiūrint į tas priemonės, kurias matome. kartu su Šarė Švolski aš esu pasakęs savo nuomonę prane, spaudos pranešime. E, mes sakome, kad tokios priemonės yra nepriimtinos laisvoje Europoje, 80-mečio Helsinkio susitarimai vis dar galioja. Uh, Ir aišku, Rusija yra jos pasirašiusi, tai tuose susitarimuose yra pasakyti, kad bet kuri Europos šalis turi teisę laisvai nuspręsti, kokia kryptimi jį nori eiti, kokius santykius jį nori palaikyti su kitomis valstybėmis, kokios, mm, kokius alijansus jį nori sudaryti, asociacijos sutartis ir taip toliau. Tai yra įtvirtinta sutartise, tarptautinėje teisėje, tai galioja visoms Europos valstybėms. Man atrodo, kad Rusija šiuo metu pažeidžia e, Helsinkio sutarimus. Taip pat Rusija yra PPO narė, aišku, e, tai ji pažeidžia ir šiuos tarptautinius susitarimus ir šias taisyklės. Dabar Aišku, kiekviena šalis nėra kažkokia tai sala, jis turi mm, kaiminių, turi teisę su jomis palaikyti ryšius, Rusija aišku irgi, tačiau mes matome, kad blogėja Rusijos ir Ukrainos santykiai. Mes norėtumėm, kad įtampa Europoje mažėtų, mes norėtumėm, kad Europoje būtų mažiau įšalytų konfliktų. Uh, Mes norėtumėm tokios Europos ateityje, Europos, kurioje būtų e, gera kaiminystė. Bet aišku, kiekviena šalis yra suvereni spręsti, kaip ji nori tokią Europą kurti. Ir mes, aišku, negalime to diktuoti Briuselėje ar Maskvoje. Kievas turi priimti savo sprendimus dėl to, kokia bus tolesnė Ukrainos kryptis. Uh, Ir aišku, mes galime pasakyti, kokios sąlygos būtų keliamos 2012 gruodį užsienio reikalų ministrų susitikime. Mes išdėstėme savo reikalavimus dėl ateities. Mm, Ukrainos integracijos ES linkme, bet Kievas turi pats nuspręsti, ar jis nori tokias sąlygas vykdyti ar ne ir kokie kryptimi jis žengs. Nemanau, kad dabar reikėtų kalbėti apie pasirengimus Vilniaus vadovų sutikimui. Mm, turėjome Šario Švalskį pranešimą taip pat. Ir aišku, kad bus ir kitų galimybių, kuomet mes galėsime aptarti mūsų nuomonės, mūsų pozicijas dėl Vilniaus vadovų susitikimo, mes galėsime rūdienį aptarti visus pasirengimus, visus pasikeitimus. Tai aš manau, kad tą klausimą galime palikti vėlesniam laikui. O dabar reikėtų sutelkti dėmesį į Rusijos elgesį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Ukrainos ambasadorius um, turėjo, gal, rado galimybės atvykti į mm, mūsų komiteto posėdį Džiaugiuosi, kad mūsų svečiai e, galės pakalbėti šio klausimu trumpai. E, iki vidudienio, po to bus dar vienas darbo tvarkės klausimas. E, panas Kličko ir opozicijos lyderis Ceniuk um, taip pat kreipsis į mus. Birželio mėnesį Ukrainos parlamente įvyko labai svarbus susitikimas ir todėl jie negalėjo atvykti tuomet pas mus. Tai mes dabar turėsime galimybę su jais pakalbėti. Jau dabar sveikinu pana Klišką ir pana Ceniuk mūsų posėdėje, bet iš karto kol kas suteiksiu žodį ambasadoriui. Prašom. Well, thank you very much. Gerbiamas pirmininkė, labai Jums dėkuoju, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums, kad taip greitai surengėte diskusijas pirmą darbo dieną po vasaros atostogų. Mūsų vasara buvo labai įtempta, nežiūrint atostogų, mes dirbome labai smarkiai, kad gyvenintume reformas, kurių reikia, kad būtų pasirištas asociacijos tarimas Vilniuje ir e, Europos parlamentas e, iš mūsų tikėjomės, tikėjosi įstatymo dėl e, prokuratūros ir Venecijos komisijai rūpjūtį pateikėme projektą to įstatymo. Yra daug išorės veiksnių, kuriuos Ukraina turi nugalėti. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir labai aiškiai pasakyti, kad Nežiūrint visų įmanomų ultimatomų, grasinimų, asociacijos susitarimas tarp ES ir Ukrainos bus lapkritį pasirašytas. Ukrainos integracijos į ES procesas yra negryžtamas. Prieš e, keletą dienų mūsų, mes matėme, kad muitinės tarnyba Rusijos priskyrė mūsų visus eksportuotojus rizikinkiems eksportuotojams ir tai iš esmės reiškia blokavimą mūsų eksporto. Buvo pradėti tikrinti visi kroviniai, kurie siunčiami iš Ukrainos, įskaitant e, pramoninius ir žemės ūkio produktus. Tie veiksmai yra e, susijęs su dviem trešdais mūsų ekonomikos sunkioji pramonė, mašinų pramonė, chemijos pramonė. Tai yra šimtai tūkstančių darbo vietų. Mūsų vyriausybė labai tvirtai ir rimtai e, siekia išspręsti problemas su Rusija, e, vengdama pernelik stiprių emocijų. E, mūsų abiejų šalių prezidentai vyriausybių susikalbėjo, taip pat e, mūsų ministras pirmininkas lankėsi Maskvoje e, kaip ir delegacija. Pirmadienį mes pateikėme konstruktyvių pasiūlymų paketą, mes siekėme kompromiso ir taip pat norime, kad būtų suprasta, jog asociacijos tarimas bus pasirašytas. Mes esame pasirengę nustatyti visus būtinus mechanizmus, kad būtų rastas veiksmingas sprendimas strateginės partnerystės laikotarpių gyvavimo. Deja, darybų rezultatus galime apibūdinti e, e, taip, kaip sakė ponas Lasevas, pono Putino patarėjas. E, Ukraina nebebus mūsų strateginė partnerė, ji nebebus tarptautinės teisės subjektas, nes turės visus savo veiksmus prekybos srityje derinti su Europos Sąjunga. Maskva taip pat pakartojo apie savo ketinimą įvesti specialius muitinės kontrolės mechanizmus, jeigu Kievas pasirašytų asociacijos tarimą, numatant e, bendrą muitų tarifą e, visoms prekių kategorijoms iš Ukrainos. Tokia yra realybė ir mūsų bendro didelio partnerio nusteikimas, e, su kuriuo teks bendrauti po Vilniaus vadovų susitikimo sėkmės. Tai yra akivaizdžiai žalinga visiems, įskaitant Rusiją ir ES. Šią strategiją gyventina Maskva, nežiūrėdame įsipareigojimo susilaikyti nuo ekonominės prievartos, kuri skirta. E, e, tvirtinti savo interesus Ukrainos atžvilgių ir siekti kokios nors naudos. E, tai buvo pasirašyta 1994 metais e, Budapešto memorandume, dėl, kai Ukraina prisijungė prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Gerbiami Europos parlamento nariai, aš norėčiau e, labai išreikšti vertinimą stiprų dėl to, kad jūsų didžiausios politinės frakcijos mus remia šiuo klausimu, kad ES yra labai įsitraukusi. Mes taip pat vertiname Europos komisijos e, pastabas, kuri pasakė, kad tokie Maskvos veiksmai yra neprimtini, bet ES dabar turėtų neapsiriboti deklaracijomis. Aš tikiu, kad ES atsakas turėjų, turėtų apimti išmanų derinį moralinės ir politinės paramos Ukrainai. Šiomis dienomis Ukrainai reikia, e, kad būtų suteltos visos Europos parlamento politinės šeimos, kad būtų pasirašytas asociacijos tarimas su Ukraina. Jūs taip pat turėtume, turėtumėte e, pas paskelbti apie valstybių narių pasirengimą pasirašyti šį susitarimą užsienio reikalų taryboje spalio 21 dieną ir tokiu būdu būtų išvenka, išvengta tarybos sprendimo e, atidėjimo lapkričio mėnesiui. Taip pat laikinas asociacijos tarimo e, taikymas bus įmanomas tik tada, jeigu Europos parlamentas duos tokį sutikimą ir mes labai tikimės jūsų paramos, tikimės, kad jūs duosite tokį pritarimą iškart, kai bus pasirašytas susitarimas. Mes taip pat turime suintensyvinti kontaktus tarp ES institucijų vadovybės valstybių narių, Ukrainos ir Rusijos federacijos. Penkta, mums reikia pradėti E, plačią aiškinamąją kampaniją, kad būtų kalbama apie naudą asociacijos sutarimo visiems Ukrainai, ES ir Rusijos federacijai, galvant apie demokratinę, politinę, ekonominę, socialinę dimensijas. Toliau, ES galėtų palengvinti prieigą prie ES rinkos tam tikros Ukrainos prekiams, aišku, jeigu jos atitinka e standartus. Ir galiausiai, reikia paspartinti ES mikrofinansinės e, pagalbos išmokėjimą Ukrainai, taip pat biudžeto paramos programų atnauinimą. Aš e, tikiuosi, kad ES visada bus drasi, budri ir įsigilins į šį reikalą. Ukraina yra pasirengusi atlikti savo darbus, e, at, pagal 2012 m. gruodžio užsienio e, reikalų ministrų tarybos išvadas. E, kalbu apie sąlygas, kurios būtinos e, susitarimui mūsų pasirašyti. Vakar buvo pasakyta aukštos grupės išvadoje, kad mes žengiame teisingai keliu ir kad pasiekėme apčiuopiamos pažangos. Praeitą savaitę mes e, e, šventėme 22-asias nepriklausomės metinės. Mūsų šalies prezidentas aiškiai pasakė, Ukrainai asociacija su Europos Sąjunga taps svarbių postumių toliau kuriant šiuolaikišką europietišką valstybę. Ir Dabartiniai įvykiai tik patvirtina, kad mūsų bendras darbas, galvant apie Ukrainos ir ES ateitį, pasiekė kritinį etapą. Labai ačiū Jums uždėmesį ir dar kartą, ponė Brokai, labai ačiū, kad surengėte tokią savalaikę diskusiją. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė e, kad e, suteikėte tokią galimybę kalbėti apie krizę Mm, santykiuose tarp Ukrainos ir Rusijos, kuri pasireiškia e, rūpjūtį. Ir e, šie klausimai tradiciškai ir iškyla arba e, rūpjūtį, arba gruodį. Ir už tai labai svarbu sureaguoti savalaikiškai. Pirmą kartą ES užsienio e, politikos sityje mes Matome, kad pasirašant, rengiantis pasirašyti asociacijos sustarimą, sulaukiama tokios reakcijos, bet tai nėra kažkas nauja, nes mes jau penkerius metus e, deramės nuo 7 iki 12 metų, parafavome susitarimą ir tikimės, kad bus pasirašytas šis sutarimas po keleto mėnesių. Tai yra ir matome, kokia buvo labai um, stipri reakcija. Ukrainos žmonės išreiškė savo valią, pritarimą vyriausybės veiksmams dėrėtis dėl šio sustarimo, priklausomimo daugumos valdžioje. Ir mes su džiugesiu pastebime, atsiprašau, mes Tiksliau, mes su džiugesiu pastebime, kad situacija prie Ukrainos ir Rusijos sienos e, grįžta prie normalios būklės ir tikimės, kad taip ir bus. Dėl principinių dalykų ES abi šalis paragino užtikrinti, kad bus rastas dvišalis ginčio sprendimas pagal taisyklės ir prievolės, kurias abi šalis prisėmė kaip PPO narės pirmininkas sakė, kad prekybos ryšius reglamentuoja PPO taisyklės. E, dabar rasti praktiniai sprendimai, bet pastarųjų dviejų savaičių įvykiai aiškiai parodė, jog egzistuoja ir labai aiškus politinis aspektas šiame ginče. Rusija gana atvirai ir vis stipriau spaudžia Ukrainą, galvojant apie asociacijos starimo pasirašymą. E, kalbama, taip pat reikia paminėti plačiai išsame prekybos sritį, kuri bus sukurta ir laukiama tų įvykių lapkričio mėnesį, o Kremliaus pareigūnai yra pasakę, kad jeigu Ukraina pasirašys asociacijos sustarimą, tai e, nuo visam laikui bus sugriežtintos muitinės procedūros prekiams, kurios atkeliaus iš Ukrainos į Rusiją. Ambasadorius paminėjo prezidento Putino patarėją Glazevą ir aš noriu dar pasakyti, kad jis pasakė, jog tokio sustarimo pasirašymas būtų pražutingas uh, Ukrainai ir kad Eurazijos muitų sąjunga atsisakys laisvos prekybos susitarimo su Ukraina, jeigu Kievas pasirašys asociacijos sutartį su Europos sąjunga. Dėl susitikimo, kuris vyko pirmadienį Maskvoje, tas pats patarėjas pasakė, kad e, Ukrainai būtų katastrofa e, pamatyti tokią situaciją, kai Rusija panaudotų visas įmanomas priemonės. Tokie buvo Tokie buvo išsakyti žodžiai. E, prezidentas Putinas pats pasakė praeitą savaitę, kad asociacijos tarimas susijęs su griežtomis sąlygomis Ukrainai ir kad Rusija įves apsauginės priemonės, kad apsaugotų savo rinkas, jeigu tas susitarimas bus pasirašytas. Šie pareiškimai e, tarsi rodo, kad dabartinis e, konfliktas ties Rusijos-Ukrainos e, siena yra įspėjimas ir kad e, daug, dar daug įvykių pamatysime. Jeigu jeigu Ukraina e, pasislinks arčiau prie asociacijos susitarimo susi, e, pasirašymo. Neseniai komisija e, išreiškė savo nuomonę, pasikonsultavusi su atinkamomis institucijomis, išorės veiksmų tarnyba E, priekybos atstovas kalbėjo ir vakar komisijos narys Fiulė padarė atitinkamą pareiškimą. Norėčiau dabar priminti svarbiausius elementus. Pirmiausia, Ukraina yra suvereni valstybė ir gali laisvai pasirinkti dėl tarptautinių susitarimų. Pirmininkas minėjo Helsinkio baigiamąjį aktą norėčiau paminėti Helsinkio baigiamąjį aktą. Tai yra vienas iš pagrindų partnerystės ir e, e, bendradarbiavimus sutarimus ne tik tai su Ukraina, bet ir su Rusijos federacija. Ukraina yra išreiškusi daug kartų savo siekį e, dėl stipresnės ekonominės integracijos ir e, tai yra pagrindas politinė ekonominiai transformacijai. Šis sustarimas neužkerta kelio Ukrainai ir labai aiškiai noriu pasakyti, neužkerta kelio Ukrainai plėtoti konstruktyvius ryšius su Eurazijos muitų sąjunga jeigu ji, tai yra pagrįsta PPO taisyklėmis ir jeigu tai neprieštaraus išsamei plačiai laisvosios prekybos e, zonai. Ir e, siekis taikyti kokias nors sąlygas iš Rusijos pusės Ukrainai dėl sutarties pasirašymo yra neprimtami. Asociacijos susitarimas bus pasirašys, jeigu bus pademonstruoti iš Ukrainos pusės ryštingi veiksmai, apčiuopiama paroma, pažanga e, įgyvendinant tuos elementus, kurie išdėstyti užsienio reikalų ministrų išvadose pernai gruodžio mėnesį. Tokia ES pozicija dėl atitinkamų um, tarpinių pasiekimų ir e, išlieka tvirta, paskutiniai įvykiai jos nekeičia. E, kyla rimtų surūpnių dėl prekybos su Rusija ir Ukraina ir tikimasi, kad bus rasti skubų sprendimai atsižvelgiant į Rusijos ir Ukrainos įsipareigojimų PPO dvasę ir raidę. Komisijos narys Fiulė vakar susitiko su nacionalinio saugumo patarėju Andrei Kliujev ir teisingumo ministru ir buvo kalbama apie tuos apie standartus tarpinius ir buvo išreikštas sutarimas e, sprendžiant priekybos problemas neseniai iškilusias ir taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad reikia spręsti e, likusias problemas prekybos su Ukraina. Svarbiausias dalykas - sukurti atmosferą, kuri būtų palanki susitarimo su Ukraina pasirašymui ir Ukrainai dėl to reikia imtis konkrečių veiksmų, kad būtų panaikintos prekybos kliūtis, panaikintos protekcionistinės priemonės. Tai susiję pirmiausia su e, kokso anglies e, produktais ir taip pat yra klausimas e, dėl tarifų suderinimo, e, nes kai kur jie yra pernelyg dideli. E, dvišalių yra prekybos kliūčių su Ukraina, tačiau nežiūrint to įmanoma prekyba, netgi galvojant apie jautres prekes. Ir neseniai Ukraina buvo uh, įrašyta į e, sąrašą šalių, kuriuoms leidžiama į ES eksportuoti kiaušinius ir paukštieną. Ir e, viskas yra atliekama vertinant e, riziką, saugą, bet taip pat yra nemažai problemų, nes sakoma, kad į Taip pat reikia atkreipti dėmesį į kilmės taisyklės E, nes bijomasi, kad Rusijos rinka užplūs prekes iš Turkijos, bet e, e, reikia pasakyti, kad preferencinių taisyklių eksportuojant iš Ukrainos į Rusiją prekes nebus taikoma. Ta noriu pabrėžti, nes tos prekes nebus ukrainietiškos kilmės, bet Europos Sąjungos. Uh, Taigi laisvosios prekybos susitarimo pasirašymas su trečia šalimi, tai yra Ukrainos pasirašymas susitarimo su e, Europos Sąjunga nesusijęs su e, Rusijos muitinios procedūrų sugriežtinimu. Toks sugriežtinimas atsilieps mums Europos Sąjungos bendrovėms, kurios e, veikia dviejose šalyse, bendrovės, bendrovėms atsilieps, kurios investavo į tas šalis. Ir tai bus susijęs su tam tikrais komponentais gaminamais tų įmonių. Dėl to mes esame suinteresuoti, kad nebūtų priekybos karo tarp dviejų partnerių. Būtent taip reikia dirbti, spręsti klausimus, taikant PPO standartus. Norėčiau pabrėžti, kad asociacijos susitarimas nepakenks Ukrainos santykiams su Rusija ir kitoms, kaim, kitomis kaiminėmis. Mes manome, kad priešingai atsiras daug naudos, daug galimybių naujų e, visiems ekonomikos veikėjams Ukrainoje, ar jie būtų Rusijos, Turkijos, Europos ar kitų šalių atstovai. Dar Baigdamas noriu akcentuoti, kad mes ir toliau labai didžiai seksime padėtį, išlaikysime nuolatinį dialogą atitinkamų lygmenių. Išorės veiksmų tarnyba ir komisija nuolatos informuos parlamentą apie tolesnius uh, poslinkius, įskaitant komitetą, kuris atsakingas už priekybos uh, klausimus. Labai ačiū. Turime tik tai nedaug laiko, todėl prašau kalbėti trumpai. Ir jau dabar noriu uždaryti pasisakančiųjų sąrašą. Jau turime dešimt norinčių kalbėti. Taigi 11. Sąrašas baigtas. pusantros minutės kiekvienam. Ponas Arijus Valskiai. EPP frakcijos vardu noriu padėkoti pirmininkui už tai, kad jis sušaukė šią, šį posėdį, surengė šią diskusiją. E, laikas Laiko yra nedaug, laikas yra labai brangus, todėl puiku, kad mūsų bendra deklaracija yra paskelbta, taip pat ją paskelbė ir ponas Svoboda. E, rūpiutis yra labai svarbus ir mes jau nuo seno žinome, kad Rusija mėgsta šį mėnesį mus nustebinti. Reikia matyti didesnį vaizdą. Visą tai susiję ne tik su prekyba ir ne tik su Ukraina, E, kad daromas spaudimas Moldovai ir Armenijai. Kalbame apie visą rytų partnerystę ir tai, kad Rusija e, kelia klausimą dėl visos rytų partnerystės, tai galime tikėtis, kad tos priemonės ir toliau bus tęsiamos. E, visą tai susijęs su geopolitika ir dėl Rus... rytų partnerystės, ko gero, konfliktuosime su Rusija, panaudojant tą vadinamą minkštąją galę, panaudojant e, botago ir medolio strategiją, prieky, e, dują, priekybą, šaldytus konfliktus, e, ryšių tarp Rusijos ir Azerbaidžiano pagerėjimas. E, yra, visa tai yra tie Rusijos siunčiami signalai. Atrodo, kad muitų sąjunga gali būti panaudota prieš šalis, kurios siekia asociacijos su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga tokiu būdu tampa šio konflikto dalimi, negalime likti vien tik tai stebėtojas tiek sąjunga, tiek Ukraina turi laisvę pasirinkti, todėl komisija turėtų e, visą tai vertinti plačiau, ne tik kaip prekybos konfliktą, reikia ginti Ukrainą, jos laisvę pasirinkti. Tai yra išbandymas Ukrainai ir jie turi įgyvendinti tris sąlygas, kurias mes esame nustatę. Timošenko klausimas, rinkimų e, sistema ir taip toliau. Ir turėtume daryti e, aktyvesnius e, diplomatinius žingsnius Rusijos atžvilgių. Reikia šį klausimą įtraukti į mūsų darbo atvarkę ir kelti šį klausimą per G20 susitikimą. Europos parlamentas taip pat turėtų parengti ir rezoliuciją per plenarinę sesiją dėl trečiųjų šalių spaudimo e, šalims pasirašančiams e, asociacijos sutarimą Vilniaus e, vadovų sustikime. Net ir man nepavyko sustabdyti į atsako, sako pirmininkas, bet tikiuosi, kad Marekas bus mandagus. Labai ačiū. Aš manau, kad e, mūsų nuomonės šio klausimu ypatingai nesiskiria. Tai, ką sakė komisijos atstovas ir ponas Volskis, labai aiškiai parodo, koks čia yra mechanizmas susidantis iš to, kad Kremlius apsimeta kad jis nesiekė kontroliuoti Ukrainos. Atrodė, iš pradžių atrodė, kad nelabai tikėtina, kad asociacijos sustarimas bus pasirašytas, todėl e, Rusija pernelyg e, drastiškų priemonių nenaudojo. Taip pat e, Ukrainoje vyksta kampanija, kurią finansuoja Rusija, kad, e, teigianti, kad neverta integruotis į Europos Sąjungą. Tačiau e, viskas perėjo į naują etapą ir Rusija arogantiškai ima grasinti Ukrainai. Tai nėra, šis smūgis nėra nukreiptas prieš oligarchus, bet prieš Ukrainos gyventojus nes būtent grėsmė kyla jų e, gyvenimui, e, Ukrainos piliečių gyvenimui. Todėl mes turime civilizuotai reaguoti, turime įstatymus. Ateityje Rusija turi suprasti, kad e, tik tai nukentės kaip partnerė ateityje nuo tokių veiksmų. Labai ačiū. E, laiko prasme šis pasisakymas buvo daug pozityvesnis. Ir tikiuosi, kad Rebeka Harams e, dar labiau pasistengs kontroliuodama laiką. Ačiū pirmininkė, ačiū už e, įžangą skirtą šiems įvykiams. Nors, ko gero, visą tai neturėtų per daug stebinti, turint galvoje Rusijos veiksmus. Manau, kad turėtume išlikti ramus Mes norime, kad asociacijos sustarimas įsigaliotų. Ir tai atspindi demokratijos ir ekonominių sąlygų gerėjimą Ukrainoje. Mes niekada nevertiname, kad šis sustarimas nukreiptas prieš Rusiją. Aš nekartą sakiau diskusijai sakyvę ir kitur, kad esu įstikinusi, e, jog kadangi ES reikia veiksmingų e, prekybos santykių su Rusija, taip pat jų reikia ir Ukrainai. Manau, kad turime e, remti Ukrainą ir aiškiai tai pasakyti Maskvai, kad tai, ką jie daro, yra aiškus PPO taisyklių pažeidimas. Tuo pat metu matau, manau, kad turime užbaigti dėrybas dėl kriterijų sąrašo, kad Ukraina galėtų pasirašyti asociacijos sustarimą. Aš optimistiškai laukiu darybų Vilniuje, tačiau turime turėti galvoje ir e, teisingumo e, klausimus Ukrainoje, ponios Timošenko klausimą. Tačiau aš tikiuosi, kad Ukraina Vilniuje susilauk sėkmės. To faktiškai nie jest tylko kwestia. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Teisingai būtų sakyti, kad reikia kalbėti ne vien tik tai apie stambius pramoninius konglomeratus. Reikia nepamiršti, pavyzdžiui, darbų ukrainiečiams, reikia nepamiršti mūsų pačių reputacijos. Tai klausimas yra ką reikia padaryti. Pavyzdžiui, kuomet asociacija bus baigta, Faktiškai dėrybų metu, kaip mes su ukrainiečiais šnekėsimės, kokie bus tie baigiamieji taškai iš padėti iš ukrainiečių pusės, manau, kad mums visiems reikia to susitarimo, nes tas susitarimas duos naudos visiems. Abiem pusėmis bus naudingas. Tai mūsų konservatorių grupės pozicija visiškai iški. Kalbant su Kyvu, yra dvi galimybės. Arba mm, kritika Rusijai, ką galima būtų padaryti, ir turime galvoti, ką mes galime padaryti paskutinių dienų įveikių išvados būtų tokios. Turime būti drąsus. E, turiu jūs, ponės ir ponai, šokiruoti tas susitarimas neturėtų būti pasirašytas Vilniuje. Jis turi būti pasirašytas rytoj, kitą savaitę, Kievė ar Briuselėje. Tai turi būti padaryta kaip galima greičiau. Ir mes galime ir turime e, sustabdyti tą įtampą dėl sustarimo, nes eina kalba apie santykius tarp Rusijos ir Ukrainos Ir eina kalba apie tai, kad e, turi būti e, sustabdytas tas neramumas Maskvoje. Ir tai dabar yra iš esmės ES ir Ukrainos rankose. Ačiū. Ačiū, panas Lyzek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ekscelencijai ambasadoriui už tai, kad jis pabrėžė tai, kokį kelią Ukraina renkasi. Taip pat noriu padėkoti komisijos atstovui už tai, kad jis pasakė, kad tikrai nesitaksysime su spaudimu iš Rusijos pusės, bet ypač noriu padėkoti prezidentui Putinui. Man tikrai padarė įspūdį tai, ką jis pasakė. Mm, manau, kad e, tikrai mm, turėtumėm mm, Putiną pasiūlyti kaip oftalmologijos ar medicinos Nobelio premijos kandidatą, nes jis atvėrė akis tiems, kurie nematė iki šiol, kas vyksta e, Rusijoje. Ir dabar, man atrodo, visi Europoje puikiai žinome, e, ir objektyviai, ir galime puikiai e, suprasti, kaip objektyviai veikia Rusija. Iš tikrųjų, plieno dujų importas labai svarbus, tačiau šiandien puikiai, mes, puikiai turime suprasti, kad tai yra istorinis momentas Ukrainai. Tai yra istorinis momentas ir Europos Sąjungai. Ir duris į Europą, Ukrainai ir kitoms partneriams turi būti atviros. Dziękuję, panie przewodniczący. E, mamy. Ponas Kovalevskis, labai ačiū. Matome labai rimtą bandymą riboti Ukrainos suverenitetą. E, šis klausimas yra susijęs ir su mūsų autoritetu, nes ES yra šio konflikto šalis ir negalime apsimetinėti, kad e, ši problema liečia tik Ukrainą ir Rusiją. Todėl ES e, labai aiškiai turi sureaguoti, Europos parlamentas taip pat turėtų sureaguoti. E, visiškai aiškiai ir manau, kad turime parengti pasiūlymą dėl rezoliucijos kitai plenarniai sesijai ir joje pasmerkti Rusijos bandymus kištis į, Europos, į Ukrainos vidaus reikalus. Toje rezoliucijoje reikia taip pat pasakyti, kad mes pasisakome už e, e, laisvos pirkybos sustarimą, asociacijos sustarimą tarp uh, Ukrainos ir Europos Sąjungos uh, labai aiškiai. Tai turime aiškiai sakyti ir komisijai bei tarybai. Šią realizaciją turime patvirtinti dar rugsėjo mėnesį. Ačiū. Ponas Landsbergis. Ačiū, Elmarai. Mes, Europą, esame labai svarbioje situacijoje. Čia yra istorinė kryškelė Ukrainai ir galbūt apskritai ir Europos Sąjungai. Toks neteisingas e, alarmas negali būti panaudotas, e, sakant, tarsi e, Rusija turi teisę ginti savo interesus. Tai nėra e, šio klausimo pabaiga. Tai yra, jei jie, Rusijos interesai, nėra nukreipti prieš kitų, interesų, prieš kitų laisvės. Tokios laisvės turi būti ginamos, nenu, nu, ne, nustumtos į paraštes dėl Rusijos interesų. Pasirinkimo laisvė E, Ukraina turi teisę pasinaudoti. Sustarimai e, turi būti pasirašyti su sąlygomis ar ne. Ir kokias sąlygos kels viena šalis kitai yra antrinės reikšmės. Sustarimas yra pasiekiamas, jeigu Ukraina ir ES turės pakankamai valios suartėti ir e, e, sutarti būti kartu ir e, nepasiduoti jokiam spaudimui. Tačiau tokia konsoliduota e, valia dar turi būti pademonstruota iš abiejų pusių. Galime pamatyti, galbūt pajusime, kad ne visa ES yra tokia vieninga šiuo klausimu, kaip ir Ukrainoje yra jėgų, e, Rusija būtent jomis pasinaudoja šiuo metu, ar tai būtų oligarchinės ar kitos jėgos, būtent jos panaudojimas suskaidyti ir e, sunaikyti šią konsoliduotą poziciją. Mes turime gintis, turime išlikti su, susivienyje, pozityvus E, būtent taip turime elgtis. Ačiū. se odnosi Rusije ulaze... Ponas Stir, ačiū. Man atrodo, kad visiškai aišku, jog situacija tampa vis sudėtingesnė. E, santykiai su Rusija, e, tarp ES ir Rusijos, šis vakarų valstybė ir Rusijos tampa e, sudėtingesni ir dėl pono Snaudeno. Ir šiame kontekste, jeigu pažvelgsime į Ukrainos situaciją, tai man kyla keletas klausimų. Ar galime daryti išvadą, kad prasideda didesnės įtampos situacija ir kokios bus viso to pasakomės, ar vėl kils krizė kaip 2009 metais. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pirmininkui šio posėdžio suorganizavimą. Komisijos atstovas jau sakė, kad Rusija dažnai provokuoja tokius e, įvykius e, rūpiučio mėnesį e, vasaros metu. Ir aš dėkoju komisijai už tai, kad jį parengė ES pozicijos, poziciją. Rusijos ketinimai yra labai aiškus, Glazovas tai aiškiai pasakė. E, Rusija. Rusijos veiksmai nėra susiję vien tik su prekyba. Ir dėl to vėlgi ne, kyla klausimas, kelia, Rusija kelia klausimą, aišku, ir dėl dujų kainų, visą tai susijęs su geopolitika, kaip sakė ponas Volskis. Aišku, kad mes irgi esame šio konflikto e, dalis, nes visą tai susijęs su asociacijos sustarimo pasirašymu. Todėl tai mūsų reakcija turi būti labai apibriešta, aiški. Ir be abejonės tiek e, komisija, tiek parlamentas savo pareiškimuose rezoliuciją labai aiškiai turi pasisakyti. Turiu klausimą jo ekscelencijai ambasadoriui. Labai ačiū už jūsų žanginės pastabas. Nu, manau, kad visa problema rodo, kaip svarbu Ukraina yra pasirašytis šį susitarimą. Na, tačiau tai gali panaudoti ir Ukrainos priešai. Pavyzdžiui, ministras pirmininkas Azerovas pareiškė apie atskirus e, muitus, e, muitus Ukrainos atžvilgių taip pat. Pana Romena Ruiten, aš kalbėsiu trumpai. E, ačiū už visų pastabas. Iš esmės šį prekybos konfliktą galima išspręsti PPO rėmose. Kai dėl pasiekmių Europos Sąjungai, politinių pasiekmių Europos Sąjungai, tai girdėjau, jog ambasadorius sakė, kad kad e, jie nori, kad bet kokią kainą asociacijos sustarimas patektų į parlamentą jau lakryčio mėnesį, nes tuomet ir jums, e, jūsų šalies viduje, bus politinių pasakmių. Nes, kaip sakė Rebecca Harms, reikia e, laikytis įstatymų. Ką reiškia tai jums konkrečiai? Jeigu norite, kad asociacijos sustarimas būtų pasirašytas, ar esate pasirengę E, laikytis kelio gairių kriterijų. Visų pirma, e, laikytis įstatymų viršenybės. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas. Ponas e, Demes Mekeris. Ačiū. Girdžiu žodžius, kurie reiškia sutarimą. Aš visiškai pritariu jūsų reakcijai, pirmininkė, kad Ukraina turi E, teisę suvereniai apsispręsti, nepriklausomai apsispręsti, nepriklausomai nuo Rusijos spaudimo, o toks Rusijos spaudimas yra nepriimtinas. Aš keletą kartų per pastarosius metus lankiausi Ukrainoje, e, anksčiau, kai kilo mini prekybos karas, man atrodo, kad e, tai yra Rusijos strategijos išraiška jie e, siekia tam tikrų geopolitinių tikslų, čia jokios paslaties nėra ir jie visai atvirai apie tai sako. Vakar perskaičiau gana įdomų straipsnį Rusijos, rusiškame Rusijos žurnale, kur labai aiškiai e, buvo išdėsta tokia strategija. Taip, Ukrainos žmonės žvelgia Euro, į Europą ir su ją sieja savo viltis. Aš iš šalis turi e, didžiulį potencialą, turi darbčius gyventojus. Aišku, e, šie šaliai reikia Europos investicijų, o Rusija e, daro ne tai, ko tikėtumės, tikėtumės iš gero kaimyno. Aišku, Ukraina turi istorinių ryšių su Rusija, jie aišku ir išliks, niekur nedings, abi šalis ir toliau liks kaiminėmis. Tikiuosi, kad ateityje jos bus garios kaiminės ir Rusija čia jokių kliučių nedarys. Ambasadoriau, prašom į žodis. Ačiū visų pirma, mėly bičiuliai. Mm, dabar norėčiau padaryti tokius tris pastebėjimus. Visų pirma, tikrai padarė man didžiulį įspūdį ta, toks visapusiškas Europos parlamento palaikymas Ukrainos pozicijų dėl, pavyzdžiui, asociacijos laisvos prekybos mm, sutarimo pasirašymo. Antra, taip pat ir dėl mūsų pozicijos dėl ginčio prekybos ir muitinių klausimais su Rusijos federacija. Tikrai labai džiaugiuosi tokiu palaikymu palaikymu. Labai sveikinu jį. Antras dalykas, e, ką aš tik pasakiau savo mm, pasisakymę, dėl tų septynių dalykų, man atrodo, labai prašyčiau jūsų dėmesį atkreipti, tai kam galvoju, gal Europos parlamentos ir EIVT galėtų atkreipti dėmesį. Trečias dalykas, norėčiau jūs patikinti dar kartą, kad Ukraina yra pasiryžusi, ryštingai yra nusiteikusi pasiekti apčiuopamos pažangos tam, kad kad įvykdytų reikalingus kriterijus, kurie yra nustatyti užsienio reikalų ministrų tarybos 2012 metų gruodžio mėnesio išvadose. Tikrai nenorime pasinaudoti šio ginčio su Rusijos federacija tam, kad neįgyvendintumėm mūsų įsipareigojimų, kurių prisėmėm e, praeitų metų gruodį. Tikrai mes esame labai ryštingai, esame nusiteikę to klausimu, labai daug pažangos darome toje srityje ir noriu dar kartą nuoširdžiai padėkoti pirmininkui ir jums visiems už jūsų tvirtą palaikymą. Tikrai galite pasikliauti Ukraina, mes esame pasirengę dirbti konstruktyviai su Rusijos federacija ir ES, kad išspręstumėm likusius klausimus strateginės partnerystės dvasia. Ačiū. Uh, uh, uh, Labai džiaugiuosi, kad tikrai yra pakankamai platus konsensusas čia dėl to, koks yra, kokia yra politinė reikšmė to, kas įvyko ir taip pat dėl to, kokiu priemonių reikia imti sprendžiant tos klausimus, um, dėl tų mm, principų ir įsipareigojimų PPO, kad to turi įvykdyti visos partnerės ir aišku, kad kiekviena valstybė turi laisvą pasirinkimą ir pagal Helsinkį Helsinkio baigiamai akto, tai m, mm, turi būti gerbiamas tas principas ir mes tikrai vadovausimės tais principais. Uh, ir e, tikrai nenorime sukurti kažkokių tai papildomų politinių įtampų ar ekonominių sunkumų. Aišku, kad galvojant apie visų interesus, reikia geresnių priekybos ir investicijų srautų visomis kryptimis, bet aišku, reikės gerbti valstybių pasirinkimus ir netrukdyti jiems. Žinoma, tie klausimai bus toliau diskutuojami visais lygmenimis ir be abejo tikėčiaus to, kad uh, E, galvojant apie vadovų sutikimą, didžiojo dešimtuko tie klausimai bus toliau aptariami. Labai ačiū, noriu padėkoti Jums, noriu padėkoti ir kolegoms. Man atrodo, tikrai galime įvertinti tą platų konsensusą čia. E, tikrai Rusija neturi jokių teisų elgtis taip, kaip elgesi. Antra, mes Norime, kad asociacijos susitarimas būtų pasirašytas su Ukraina Vilniuje. Taip, trečia, mes norime, kad Ukrainos valdžiai būtų sudaryta galimybė pasirašyti tą asociacijos susitarimą. Tai tokie trys turbūt pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia turėti omenyje. Ir labai, mm, labai tikiuosi, kad yra vilties kibirkštėlį ir kad tikrai bus galima to pasiekti. Ačiū. Dabar paprašysiu pana Kliško atvykti čia į prezidiumą. Kviečiu mūsų svečius dabar prisijungti prie mūsų čia.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 Labai ačiū. Dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto. Turime pusvalandį šiam klausimui, nes e, kiek apkeitėm darbo tvarkės punkto eiliškumą. Tai aš dabar mm, skaičiau penkias minutės e, svečiams e, diskusijoms pradėti. Po to turėsime galimybę užduoti mm, klausimus ir turėtume iki pusės pirmos baigti posėdį. Kas dabar pradės, Vitalij? Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Gerbiamas pirmininkė, gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai. Labai džiaugiuosi šią galimybę atvykti į jūsų posėdį. Tikrai džiaugiuosi šią galimybę kreiptis į jūs. Mm, reikia turėti omenyje, kad tikrai šis komitetas nuolat stebi situaciją Ukrainoje, jūs nuolat galvojate apie mūsų demokratijos likimą ir šiandien reikėtų kalbėti apie Rusijos priekybinės sankcijas, nes neįpritaikytas Ukrainai tai pažeidžia dvišalius ir daugiašalius sustarimus, tai pažeidžia pasaulio priekybos organizacijos standartus ir taisyklės. Bet mm, mm, nestebina tai, kad Ukrainoje yra labai pasipirkti pasipiktinta tokiamis sankcijomis. Mes e, džiaugiamės ES greita reakcija tuo, kad buvo pasmerktas toks Rusijos elgesys. Ne pirmą kartą Rusijos valdžia e, imasi tokių žingsnių. Kol kas tik tai, tai nebuvo tiek sistematiškai ir tiek ciniškai elgiamasi kaip šį kartą. Tai yra mėginimas gazdinti uh, Ukrainą, daryti spaudimą jai, kad um, asociacijos sutartis tarp Ukrainos ir ES nebūtų pasirašyta. Tai yra būtent mėginimai sukliudyti uh, šio sutarimo pasirašymui. Rusija turi geopolitinių tikslų, aišku. Kitą savaitę Ukrainos parlamente bus išsamei aptarti šią klausimą. Mes esame giliai įsitikinę, kad Ukraina turi panaudoti visas priemonės, kurias ji turi, kad apgintų savo interesus nuo Rusijos. Civilizuoto elgesio principų turi būti laikomasi ir tai turi būti dvišalių santykių tarpusios ir Ukrainos pagrindas dabartinės priekybos sankcijos, kurias pritaikė Rusija, dar kartą parodo, um, kiek svarbos suteikia Rusija šiam laisvos prekybos susitarimui tarp ES ir Ukrainos. Ir aš manau, kad. Mm, būtent šio proceso sėkmė turės įtakos ne vien tik tai Ukrainos likimo ateityje, bet ir kitų regiono šalių likimui. Mes realistiškai vertame situaciją, mes puikiai suvokiame, kad mm, mūsų bendrų tikslų e, pasiekimas tai yra asociacijos sutarties pasirašymas ir gyvendinimas. Yra nepaprastai svarbus dalykas. Mes taip pat Suprantame, kad dabartinė Ukrainos valdžia nėra pasirengusi e, žengti reikalingus žingsnius. E, Ukrainos parlamento pozicija dabar yra vieninga ir kitame susitikime mm, mes norime pasirūpinti, kad tikrai būtų padaryta viskas, kad e, būtų Ukrainos valdžia paraginta pasirašyti asociacijos susitarimą ir tikrai tai galėtų padaryti. Mes norime užtikrinti, kad tai būtų įmanoma. Labai svarbu, kad e, būtų žengta ir visų teisėkurnių žingsnių, kad būtų padaryta viskas, kas yra reikalinga, kad galėtų e, būti žengiama mūsų integracijos Europos Sąjunga keliu. Asociacijos sutartis yra nepaprastai svarbus įrankis Ukrainos opozicijai. Mes norime panaudoti šį įrankį, darydami įtaką ir dabartiniai Ukrainos vyriausybei. Mes norime sustiprinti Ukrainos valstybės demokratinius pamatus. Mes norime sukurti reikalingas sąlygas, kad galėtų Ukrainoje vykti sąžininkai ir laisvi rinkimai. Iš tikrųjų, jeigu Ukrainos demokratinio alijanso, reformų alijanso kandidatai sėkmingai galėtų dalyvauti rinkimuose tikrai, e, tai būtų labai svarbus žingsnis ir tas asociacijos sutarimo pasirašymas būtų svarbi paspirtis. Taigi šio sutarimo pasirašymas yra labai svarbus. Uh, jeigu nebūtų pasirašytas šis sutarimas, tai būtų pakengta demokratinėms vertybėms ir autoritarinis režimas galėtų pasinaudoti tuo savo tikslams. Esu tikras, kad demokratinė opozicija Ukrainoje padarys viską, kas yra įmanoma, kad dabartinė valdžia suvoktų, jog asociacijos sutarimą būtina pasirašyti. Tikrai mes dirbsime tą kryptimį, nes mes puikiai suprantame, uh, koks reikšmingas yra šis asociacijos sutarimas. Aišku, kad šio sustarimo pasirašymas turėtų labai svarbaus poveikio politinių kalinių paleidimų Ukrainoje, turėčiau minėti taip pat ir Julijoje Timošenko. Ir um, dėkuoju dabar iš jūsų dėmesį. Dėkuoju. Dabar Suteiksiu žodį pono Arsenija Ceniuk. Jis vadovauja Batikščinos partijos, didžiausios opozicijos partijos e, tarybai politiniai. E, šis e, judėjimas tęsia Julius Timošenko darbą. Labai diena, labai malonu man kreiptis į šią garbę auditoriją. Trumpai pasakysiu. Ukrainos opozicija yra pasiryžusi siekti glaudesnės integracijos su ES. Mes tikimės, kad bus sutartis pasirašyta lapkričio mėnesį. Mes, Ukrainos opozicija, darysime viską, ką galėsime, kad šis susitarimas e, būtų painikuotas sėkme. Reikia dar e, priimti teisės aktų. Mes jau esame į e, parengę e, įstatymų projektus ir kreipėmės į regionų partiją ir į prezidentą, kad būtų patvirtinti tie įstatymai ir gyvendinti. Yra e, tai viena iš būtinų sąlygų tam, kad būtų galima pasirašyti susitarimą. Norėčiau priminti jums tris kriterijus, kurios, kurie yra svarbiausios sąlygos Ir tai yra susiję su vyriausybės veiksmais, kurių reikia imtis. Mes tikimės, kad vyriausybė uh, imsis tų veiksmų pirmiausia, sustabdyti selektyvų teisingumą ir paleisti į laisvę Juliją Temošenko. Tai yra pirmas žingsnis ir mes tikimės, kad Ukrainos prezidentas leis jai išvažiuoti šalies, kad ji galėtų gauti gydimą uh, e, užsienyje, Vokietijoje. Kitas dalykas E, reformuoti visą prokuratūrą, nes ji tęsia sovietinės prokuratūros tradicijas. Venecijos komisija yra e, gavusi mūsų projektus įstatymą, mes tikimės jos komisiją, jos išvedų ir taip pat tikimės, kad bus patvirtinti teisės aktai, kurie e, užtikrins, kad mūsų prokuratura bus europietiška, kuri laikosi žmogaus teisių. Kitas klausimas labai svarbus, tai yra pagrindas demokratinė visuomenė, yra rinkimai. rinkimai e, mes parengėme rinkimų įstatymą. E, vyko rinkimai pernai ir mes tikimės, kad vyriausybė surenks penkiose apygardose, dėl kurių kilo ginčių rinkimus. Dėl Rusijos nieko naujo. Galime pasakyti, kad Rusija e, su Ukraina kariauja prekybos karą, bet aš noriu pasakyti, kad tai nėra karas prekybos, tai yra geopolitinis veiksmas nukreiptas ne tik prieš Ukrainą, tai yra iššūkis. Mes ES ir Ukraina susidurėme su juo būtent dabar ir mes bendrai turime duoti tvirtą uh, atsaką. Priminsiu Baltijos valstybės, ką Rusija darė prieš joms e, valstybėms įstojant į Europos Sąjungą ir NATO. Prisiminkime 2008 m. Bukarešto e, vadovų sutikimą, kai Ukraina paprašė veiksmų plano dėl stojimo į NATO. Buvo tas pats daroma, buvo imtasi panašių veiksmų. Svarbiausias dalykas mums yra suprasti, kad mes turime ne tik išgyventi dėl tų veiksmų Ukrainos e, valstybė tik sustiprės ir mes kartu būsime stipresni. E, Ukraina, jeigu ji bus didelės Europinės šeimos dalis narė. Rusijos federacija pažeidė nemažai dvišalių ir daugiašalių susitarimų. Pirmiausia, papuo taisyklės laisvosios e, prekybos e, zonos tarp Ukrainos, Rusijos, Ukrainos parlamentas prieš keltą mėnesių ratifikavo šią sutartį, tačiau vėl tai nėra tik prekyba, tai yra geopolitika. Prezidentas Putinas labai aiškiai pasakė, kad muitų sąjunga yra ne ekonominė sąjunga, bet politinė sąjunga. Aš manau, kad Rusijos federacija ir asmeniškai prezidentas Putinas e, nori e, atkurti kažką panašaus į Sovietų sąjungą, naują e, Sovietų sąjungos e, versiją. Mes buvome tos sąjungos e, dalis daugiau kaip 80 metų ir jau gana. Mūsų kelias yra link Europos Sąjungos ir mes manome, kad geriausias atsakas būtų pasirašyti ir gyvendinti minimą susitarimą. O Ukraina vargu ar galės surenkti e, laisvus e, prezidento rinkimus, jeigu nebus pasirašyta šis sutarimas. Laisvi prezidento rinkimai 2015 metais. Mes manome, kad mūsų ateitis yra Europos ateitis, ateitis e, bendra Ukrainos ir Europos Sąjungos. Mhm. Mes esame pasirengę to siekti ir raginame Ukrainos vyriausybę ir Ukrainos prezidentą įvykdyti visas tris sąlygas gyveninti visapusišką požiūrį ir Ukrainos opozicija yra pasirengusi bendarbiauti tam, kad būtų tas susitarimas pasirašytas. Mūsų ateitis yra bendra ateitis ir mes labai tikime, kad tai, sėkmingai to pasieksime. Ačiū. Ačiū. Toliau Sariu Švarskiai. Ačiū. E, gera girdėti, kad opozicija šiuo klausimu yra vieninga, būtent Europos integracijos klausimu. Tačiau aš manau, kad galime taip pat e, išklausę ambasadoriaus ir Isejevo, galima pasakyti, kad opozicija ir e, valdžia taip pat yra vieningi šiuo klausimu. Opozicija yra pateikusi pasiūlymą, kaip sakė ponas e, Jaceniuk, kad jūs prietarėte vyriausybės veiksmams įgyvendinant asociacijos sustarimą, tai yra gera žinia, norėčiau priminti, ką sakė Lucenko, kad opozicija gali būti laikinas vyriausybės sąjungininkas šios, šio klausimu. Siūlau pasvarstyti mūsų Lenkijos patirtį. Mes siekdami narystės Europos Sąjungoje, sudarėme tam tikrą koaliciją, sustarimą be e, susiskaidimo visos partijos e, dialogo forma ir savo darbų e, sutarė tūkstantį direktyvų perkelti į nacionalinės teisės aktus. ES iš opozicijos ir vyriausybės tikisi rezultatų. Nenoriu kartoti tų, kokie yra tie trys kriterijai, visą tai buvo minėti. Tačiau prieš vasaros atostkas iš aukščiausios tarybos išgirdome tam tikrų signalų, kad jie atidėjo ateičiai tam tikrų svarbiausių teisės aktų prieimimą. Todėl manau, kad tai labai geras ženklas. Ponas, ženklas yra pono Kličko ir pono Jaciniuko pareiškimai, kad pradėsite, atnaujinsite darbą, nes reikia rezultatų, kad būtų pasiektas tikslas, apie kurį čia visi kalbame. Taigi sėkmės jūsų darbe ir reikia galvoti ne tik apie kitų rinkimų klausimą, bet ir apie kitų kartų, tolesnių kartų interesus. Ačiū, Marekas. Labai ačiū. Labai įdomu ir džiugu klausytis šių dviejų ponų. E, nuostabu yra tai, kad jie kalba vienu balsu. Žinau, kad yra dar vienas kitas opozicijos lyderis, kuris lankosi šiuo metu Briuselėje. Būtų įdomu išklausyti ir jį. Na, bet uh, uh, klausimu, kurį svarstame dabar, tai šios pareiškimus aš vertinu kaip e, opozicijos įsipareigojimą Europos Sąjungos atžvilgių. Ir man būtų įdomu išgirsti kaip vyks diskusija jūsų partijos viduje. Europos parlamentas demonstruoja mm, e, savo ryštą siekti suartėjimo su Ukraina. Žinome, kad ne visos valstybės vienodai tuo siekia. Na ir manau, kad ši paskutinė e, kelio dalis prieš e, Vilnių, Vilniaus e, susitikimą pareikalaus nemažai ryšto ir darbo iš jūsų pusės, nes opozicijos balsas, jos santykiai su administracija, su prezidentu, jūsų pareiškimai pasitarnaus e, mums kaip puikus argumentas. Kalbame apie istorinius geopolitinius klausimus, nes tai yra pats laikas apie jos kalbėti. Tačiau e, yra nemažai dalykų, kurie kelia nerimą. Pavyzdžiui, jūsų pozicija dėl e, seksualinių mažumų. Pone Brokai, mes turėjome galimybę pasikalbėti ir išklausyti opozicijos atstovų prieš atostogas, e, dabar pas mus laikosi opozicijos lyderiai, galbūt būtų pats, laiko, pats laikas pakviesti, ką nors iš regionų partijos, iš daugumos e, pusės. Manau, kad ir jie turi ką pasakyti. Nes e, manau, kad kai kurios idėjos, kurias išreiškia opozicijos atstovai, būtų dar įdomesnis, jeigu jas išgirtume ir iš daugumos atstovų lūpų. Na, pas mus šiandien lankėsi ambasadorius. Prieš tai pas mus lankėsi užsienio reikalų ministras iš vyriausybės partijos, taigi vyriausybės atstovai jau buvo pas mus atstovaujame. Na ir e, taip ir toliau mes elgsimės per tenčius kelius mėnesius, jeigu e, norime suformuoti kažkokią poziciją dėl to, ko tikimės iš Vilniaus. Na ir e, Ukrainos vyriausybės ir e, parlamento priėmėme sprendimai ateityje taip pat e, pademonstruos jų ryštą, kaip sakė ponas Arius Švalskis, dėl tų E, svarbiausių aspektų, svarbiausių kriterijų. Ponas e, Kroicel Doifleris. Ačiū pirinkė. Prekybos politika e, visada yra susijusi su geopolitika. Tikėjimas, kad jos galima visiškai atskirti ir tiesiog triukai dar paveldyti nuo koloninių laikų. Asociacijos sustarimas, aišku, yra svarbus ir ES negali sakyti, kad mes jį tiesiog pasirašysime ir viskas. Reikia jį parengti tokiu būdu, kad e, jį galėtų pasirašyti abi pusės Vilniuje. Aišku, Putinas e, išnaudoja geopolitinius e, interesus, aišku, kad jis nėra patikimas partneris. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs e, manote apie visuomenės diskusiją Ukrainoje, kokiu mastu e, visuomenė remia tai, ką vykdo Rusija. E, naftos dujų tiekimas pastarosiamis žiemomis buvo visada naudojami kaip svertai siekiant tam tikrų tikslų. Taigi turint galvoje G20 susitikimą Maskvoje, turbūt bus įdomu pamatyti, kas vyks toliau. Manau, kad ES turės suvaidinti tam tikrą tarpininkės vaidmenį tarp Rusijos ir Ukrainos. Pakanka ir taip ginčių e, pasaulyje, kur Rusija reikalinga kaip partnerė. Taigi klausimas yra ar Putinas yra pasirengęs prisimti tokią atsakomybę. Kitas mums rūpimas klausimas yra PPO. Nors e, kol kas jį tyliai turės straukti į šį procesą per arbitražo. Neturime apgaudinėti savęs, kad mums tiesiog reikia pasirašyti prekybos sustarimą, po to viskas vyks kaip nors, bet įvyks. Pone Любчева. Благодаря, господин председател. Очевидно, че днес станахме свидетели на много важни изявления от страна на... Дякую. Pirmininkė. Šiandieną buvo labai aiškių pareiškimų išsakyta tiek opozicijos, tiek vyriausybės atstovų. Turime šiandieną E, kalbėti apie tai, jog reikia vieno požiūrio, nesvarbu, galvojant apie sprendimus, kurie bus priimti Europos Sąjungoje, taip pat svarbu, kad visi, e, kas yra suinteresuoti, dalyvautų Ukrainos integracijos procese tvarkaraštis, rengiantis pasirašyti asociacijos tarimą, turi būti gyvendintas ir susitarimas turi būti pasirašytas, nors mes neturėtume priimti skubotų sprendimų. Turiu klausimą ponui e, Kličko ir ponui Jeceniuk. E, e, opozicijos ir vyriausybės bendras požiūris, kiek kokiu mastu įmanomas siekiant įgyvendinti susitarimo pasirašymo kriterijus. Antras klausimas. Kokia yra pilietinės visuomenės pozicija dėl Ukrainos integracijos į ES? Dėmesmeker. Dėkoju abiems opozicijos atstovams. Gerai, e, malonu išgirsti, kad jūs esate už integraciją glaudesnė su Europa. Ir aš Ukrainoje lankiausi praeitą vasarą, labai nemažai užmėsgiau kontaktus su vietos gyventojais. Jie taip pat galvoja kaip ir jūs, panašiai. Tačiau turiu vieną ir kritišką klausimą. Tarp gyventojų, bent jau man taip atrodo, yra tam tikras nenoras paremti iš vis kokį nors politiką, nes žmonės įtariai žiūri į bet kokio plauko politikus. Ir atvirai keliamas klausimas, ar rinkimai Ukrainoje yra demokratiški ir sąžininkai, ir ar iš tikrųjų tai yra laisvi rinkimai. Manau, kad yra gana pavojinga tokia tendencija, kai E, gyventojai politikus e, vertina įtariai ir neigiamai. Man atrodo, kad e, nori, turėtume išgirsti daugiau iš jūsų apie tai. Taip pat yra korupcijos problema. Visuose lygmenyse yra nemažai korupcijos nuo aukščiausio iki žemiausio lygmens ir reikia reformų šios rytyje. Ar su manimi sutinkate? Uh, reformų daugeliu lygmenių, įskaitant e, teisingus e, darbo įstatymus. Ar sutinkate su mumis? E, Pone Protasievičiau, jūs jau paprašėte žodžio, kai sudarėme kalbėtojų sąrašą. Jeigu mažiau negu minutę kalbėsite, tai gerai. Pone Bilanai. Ačiū. Prieš pasirašant asociacijos susitarimą e, reikia siekti galutinių rezultatų, bet jie kol kas nežinomi, jau pasiekta finišo tiesioji asociacijos tarimas e, nebus pastarytas rytoj ar po ryt. E, dabar vyksta tarsi nervų karas Rusija yra labai patyrusi šioje srityje, mm, vykdant nervų karus. E, tiek opozicijos atstovai, tiek ambasadorius turi kalbėti vienu balsu. Dabar, dabartinėme etape, Verhovna Rada turi patvirtinti būtinus įstatymus. Klausimas ar tie reikalingi įstatymai bus patvirtinti, kokia yra tikimybė, kad per ateinančią savaitę jie bus patvirtinti. Labai trumpai, ponas Petasevičius. E, dėl asociacijos tarimo e, malonu girdėti, kad jūs pasisakote stipriai už tai, kad jis būtų pasirašytas kaip galima greičiau. Tačiau kokia yra jūsų nuomonė? dėl ministro pirmininko Azarovo pareiškimo. Taip pat, ką galvojate apie galimybės Ukrainai prisijungti prie muitų sąjungos ar atskirus sustarimus e, dėl muitų sąjungos aplink Rusiją, kuri dabar kuriama. Ką jūs galvojate? Kokia jūsų pozicija e, apie jūsų šalies tarptinę politiką ir prezidento politiką? Ponas Landsbergis, pusę minutės. Labai trumpai. Aš raginu, kaip galima stipriau konsoliduoti, sutelkti pozicijos opozicijos jėgas dėl susitarimo pasirašymo ir daugiau lankstumo dėl tam tikrų iš ankstinių sąlygų. Ar e, ponė Timošenko e, paleis dabartinis prezidentas ar kitas, ar prieš, ar po pasirašant susitarimą, tai neturėtų būti pirmas, pirmos svarbos klausimas. Jeigu nebus pasirašytas Vilnius susirimas, tai bus blogai tiek Ukrainai, tiek Julijai Timošenko. Taip neturėtų būti. Thank you. Who starts now? Dėkuoju, kas pirmasis. Dėkuoju už labai svarbius klausimus. Pabandysiu atsakyti į kiekvieną iš jų pirmiausiai dėl reformų Ukrainoje. Geriausias veiksmų planas dėl šalies reformos būtų toks pasirašyti, ratifikuoti ir gyvendinti asociacijos susitarimą ir platų susitarimą. Nebereikia išradinėti dviračio, jisai jau sukurtas. ES ir Ukraina tą padarė, net parafavo. Geriausias e, dalykas būtų pasirašyti laisvosios priekybos susitarimą ir įgyvendinti ir mums reikia tam dar įgyventinti 11 teisės aktų. Mes e, savo šalyje pradėjome palaus savo diskusijas dėl integracijos ir nuliūdome, kad vyriausybė, prezidento administracija, regionų partija neprisijungė prie tų diskusijų. Tačiau e, mes suformavome, parengėme tvarkaraštį kaip išvadas mūsų diskusijų ir labai aiškiai pasakėme, kokiu reikia teisės aktų. Tai yra 11 teisės aktų. Labai daug kas priklauso nuo daugumos, ne mažumos politinės valios. Ir noriu pabrėžti, kad tai yra susijęs su Ukrainos prezidento ir regionų partijos, kuri turi daugumą politinę valią. Ar jie yra pasirengę įgyvendinti uh, tuos dalykus, ar imtis e, konkrečių žingsnių, kad būtų pasirašytas lapkritį sustarimas. Jūs klausite apie politikus Ukrainoje, apie tai, kaip ukrainiečiai vertina politikus. Jeigu kalbėsime atvirai, ne tik ukrainiečiai, ukrainiečiai taip pat nemyli politikų ir viskas priklauso nuo politikų, ar jie tikrai yra pasirengę gyvendinti realius pokyčius ir tokiu būdu užsitarnauti žmonių Ukrainoje pasitikėjimą. Mes norime naujų politikų šalyje, norime taip veikti. Ir asociacijos tarimas, laisvosios priekybos tarimas yra vienas iš būdų. Mes norim pademonstruoti, kad esame proeuropiečiai, kad žinome, su kuo turime dirbti, pavyzdžiui, su jumis kaip mūsų partneriais. Uh, dėl e, diskusijų visuomenėje susijusių su Europinė integracija. Matėme mm, nuomonės paskutinės e, aplausas ir pradžioje buvo atliktos ap e, kai pradėjo Janukovičius eiti pareigas 9-11-10 metais. Tada ukrainiečiai sąja, kad jie remia integraciją į supranacionalinę struktūrą su Rusija. 46 procentai, nes Janukovičius buvo laikomas prorusiškų prezidentų, tačiau uh, laikas pakeitė labai šiuos skaičius. 56 procentai ukrainiečių šiandieną remia Europinę integraciją. Taigi, kuo mūsų prezidentai bus labiau prorusiški, tuo labiau žmonės grešis į Europos Sąjungą. Tačiau mums kai ko dar labai reikia. Pirmiausia, informavimo kampanijos visuomenės mūsų šalyje kad e, žmonės e, žinotų, kokios naudos sulauks pirmiausia bevizis režimas e, ir realūs pokyčiai teisinės visuomenės teismų srityje, kad jų pilietinės laisvės ir teisės bus gerbiamos, kad bus kovama su korupcija. Būtent taip mes norime sustiprinti informaciją apie Europą tarp mūsų gyventojų dėl muitų sąjungos. Manau, kad Ukrainos vyriausybė bandys čia žaisti varius žaidimus. Viena vertus bus kreipiamas Europos Sąjunga ir kita vertus bus bandoma dėrėtis dėl tam e, tikrų e, santykių su Muitų Sąjunga. Nes prezidento Janukovičiaus rinkėjų dauguma yra prorusiški ir jeigu jis kreipsis tik Europos Sąjungą ir e, nusigręš visiškai nuo Rusijos, tai jisai praras savo pagrindinį elektoratą ir mes turime to nepamiršti, turime e, prisiminti tai. Ir dėl to reikia, kad būtų susitarimas pasirašytas. Aš už uh, bendravimas su Rusija vienodomis sąlygomis. Nereikia iš naujo kažkaip peržiūrėti turimų santykių, bet reikia naujo tipo santykių su Rusija. Ir Rusijos vyriausybė bei Rusijos prezidentas turi gerbti Ukrainos vyriausybės e, suverenės teisės, valstybės suverenės teisės. Ir e, šioje srityje mums reikia jūsų paramos. Dar paskutinis labai svarbus dalykas. Mes raginame, kad Ukraino vyriausybė vyktų visas tris sąlygas - Timošenko, prokuratūra ir laisvi rinkimai. Ačiū. Pone Kličko. Labai ačiū už Jūsų klausimus. Mano kolega e, ką tik tai atsakė jūsų klausimus, aš tik patvirtinsiu jo mintis. Šiandieną klausimas, Ukraina, Ukraina yra e, Europos Sąjunga ar Muitų Sąjunga. Dauguma ukrainiečių apsisprendė. Jie nori, kad prisijungtume prie Europos Sąjungos. Tai yra svarbu, svarbu šiandieną kalbėti, kaip jie išloš iš to. keturi procentai ukrainiečių niekad nebuvo išvykę į užsienį. Ir jie suvokė europinės vertybės tik teoriškai. Jeigu palyginsime BVP skaičius, ir pasižiūrėsime į Muitų sąjungos, Europos sąjungos scenarius. E, gyvenimo standartai, medicinos, švietimas, e, viskas, kryptis tada taps labai aiški. Dėl to dauguma ukrainiečių dabar remia asociacijos starties pasirašymą. Jie to nori, nes gyvenimas Europos Sąjungoje aiškiai pranašesnis e, geografinė prasme Ukraina yra Europoje ir istoriškai mes europiečiai. Tačiau mes labai toli nuo europiečių, jeigu pasižiūrėsime į mūsų gyvenimo standartus. Lenkija, Vengrija, Čekijos Respublika, Slovakija mums e, rodo pavyzdį, jos labai daug pasiekė pažangos ir mes norime to paties Ukrainai. Yra dar labai daug dalykų, kuriuos turime padaryti, reikia vykdyti sąlygas, e, rengiantis Vilniaus susitikimui. Manau, jog turime geras galimybės tą padaryti E, mes, kaip opozicija, padarysime viską, ką galime, kas mūsų rankose, kad e, savo prievolės įvykdytume. Refo, teisingumo sistemos, teismų sistemos reformos, apie tai buvo kalbama. regioniniai klausimai, apygardos rinkiminės. Turime galvoti apie žiūrėti į Kievą kaip e, sostinę, turime atlikti savo namų darbus. Šalis netaps europietiška, jeigu liks politinių kalinių, juos reikia išlaisvinti. Manau, kad reikia tą padaryti ir mes e, darysime viską, kas mūsų galioje, kad e, ponė Timošenko būtų paleista iš kalėjimo. Korupcija yra labai rimta problema, mes turime kovoti su ją, reikia reformų ir dar labai trumpai. Aš esu tikras, kad visoms Europos šalims reikia Ukrainos kaip stabilios šalies, kuri turėtų stabilę ekonomiką, stabilų politinį sektorių, nes neramumai e, tokioje centrinės Europos šalyje gali persimesti ir kitas šalis. Todėl Mes manome, kad galime visą tą padaryti tik tai, jeigu priartėsime prie Europos Sąjungos. Todėl ir norime pasirašyti asociacijos susitarimą. Todėl jis toks svarbus. Labai jums visiems, e, kurie remiate šią mintį, nuoširdžiai dėkoju. O mes, kaip Ukrainos opozicija, padarysime viską, ką galime, kad ta mūsų svajonė ir tikslas jį būtų įgyvendinti. Dar vienas pastebėjimas. Jūs minėjote e, didžiojo dvidešimtuko sutikimą. Priminsiu, kad paskutinis didžiojo aštuoneto susitikimas buvo um, G7 plus 1 ir bijau, kad dabar bus tas pats po Sirijos, po Snaudeno ir Ukrainos, tai bus didžiojo 19 plus 1 susitikimas. G20 priklausys nuo to, kaip mes reaguosime Ukraina ir ES, taigi turime būti vieningi ir uh, pademonstruoti vienybę ir ryštą pasirašyti laisvosios prekybos ir asociacijos sutarimą. O ponas Putinas apmokės už e, vakarienę vaišę Sankt Peterburgė. Dėkuoju, dėkuoju už galimybę pasikalbėti. E, tai nėra mūsų paskutinis sutikimas e, dėl Ukrainos ir rytų partnerystės iki Vilniaus sutikimo, tai išliks nuolatinių mūsų darbos tvarkės klausimų. Labai ačiū Jums už ryštą ir tikiuosi, kad galėsime ir toliau bendradarbiauti. Labai Jums ačiū.